patvirtintos rezoliucijos e, bus laikomas patvirtintomis. E, Ponios ir ponai, nors metai buvo ilgi, atrodo, kad jie buvo trumpi, visiems linkiu.